pateikė poziciją dėl dokumento, kuris turi būti patvirtintas per pirmąjį svarstymą. Parlamentui dabar prasideda e, nuo rytojaus kovo 11-osios ir jų